Norėčiau prisiminti šviesų praėjusią savaitę numirusio kolegos atminimą. Ilgamets mūsų kolega Marko Panela, su kuriuo daugelis iš mūsų dirbome ilgą laiką, jį pažinojome. Ponios ir ponai, aš jį pažinojau kaip labai energingą žmogų, kuris buvo įsipareigojęs ginti piliečių teisės, pacifizmą, nuomonių įvairovę. Jis e, aktyviai kovojo prieš mirties bausmę už e, sulaikytų įkalintų asmenų teisės, už homoseksualių asmenų teisės. Jis labai anksti ir labai garsiai pasisakė už vyrų ir moterų lygybę, kaip ir daugelis kolegų Marko Panela aukštai vertinau kaip e, tikrą įsitikinusi europietį, kuris savo idėjas skleidė ne tik savo partijoje, savo šalyje, bet ir už jų ribų. Jis buvo tikras politikos pionierius, jo kritinės mintis ir dvasia sukeldavo uh, nemažai kontroversiškų diskusijų Italijoje, kitose šalise, taigi Europa prarado ryštingą žmogų ir tvirtą Europos šalininką. Taigi, mes norime siekti pratesti jo pradėtus darbus, jo padėjėjai tą darys. Tačiau Europos parlamento vardu norėčiau jo šeimai, jo sutoktiniai uh, pareikšti nuoširdžią užuojautą. Ponios ir ponai, dabar